Dear colleagues, mėly kolegos, vasara baigėsi ir grįžtame prie darbo. Galime pradės, pradėti posėdį, patvirtinti darbo atvarkę, jeigu neprieštaraujate, galime patvirtinti šią darbo atvarkę be jokių pakeitimų. Vertimas šiandien yra 20 kalbų, kaip paprastai. Posėdį galime stebėti ir internetu. Taip pat reikia patvirtinti ankstesnių posėdžių protokolus, ketvir, ketverių posėdžių. Birželio 16-17 dienos, birželio 8 dienos, gegužės 6 ir 7 dienos ir kovo 9 dienos protokolai. Jeigu neprieštarausite, nebus komentarų, protokolai bus patvirtinti posėdžio pabaigoje. Koordinatorių rekomendacijos. Koordinatorių e, rekomendacijos elektroniniu būdu joms išsintinėtos, jeigu niekas neprieštaraus, jos bus laikomas patvirtintomis. Na, o dabar galime perėti prie balsavimo ir paprašysiu naudoti balsavimo korteles. Pirmiausia, pradėsime nuo biudžeto, nuomonės projektas, 16 metų finansiniam metų biudžetui. Atsiprašau, man atrodo, kad mano korteliai vasaros atostogos buvo labai nepalankios, jį nebeveikia. yra. Aš siūlau pabandyti kitą aparatą. Mes priskaičiuosime jūsų balsą, tačiau turėsite kelti ranką. Ir pirmasis balsavimas yra nuomonės projektas dėl biudžeto. Pirmasis pakeitimas, ponas Kaputo. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antras pakeitimas. Už. Prieš susilaiko. Atmestas trečias už. Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis už. Prieš susilaiko patvirtintas. Penktasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštasis už, prieš, susilaiko patikrinsime. Tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Balsavimas neigiamas. Patvirtinta viena balso persvara. Ar ne? Jūs balsuojate prieš? Atmesta. Labai svarbus balsas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaiko patikrinsime. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtasis dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko atmestas. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. Votiamo adesso. Patvirtintas. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturioliktas už, prieš, patikrinsime. Votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 15 pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 16 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 17 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Il eh, voto è chiuso. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl biudžeto pakeitimų. Envi 6113. Pradėsime 6113. N6113 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6144 už, prieš susilaiko patikrinsime. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 6106 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6143 už, prieš susilaiko pritarta. 6114 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6145 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6116 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6115 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6117 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6118 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6119 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6102 už, prieš susilaiko patvirtinta. 6104 už, prieš susilaiko atmestas. 6105 už, prieš, susilaiko, atmestas. 6138 už, prieš, susilaiko, atmestas. 6107 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 6108 už, prieš, susilaiko, atmestas Patikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas, patvirtinta. Šeši, vienas keturi šeši už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeši vienas keturi vienas už, prieš, susilaiko, atmestas. 6147 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6120 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6121 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6122 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6140 už, prieš, susilaiko atmestas. 6139 už, prieš, susilaiko atmestas. 6123 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6148 už, prieš susilaiko patvirtintas, 6109 už, prieš susilaiko patvirtintas, 6110 už, prieš susilaiko atmestas, 6111 už, prieš susilaiko atmestas. 6112 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6135 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6136 už, prieš susilaiko atmestas. 6137 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6149 už, prieš, susilaiko atmestas. 6124 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6125 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6126 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6129 už, prieš susilaiko patvirtintas. 6127 už prieš susilaiko patvirtintas. 6128 už prieš susilaiko patvirtintas. 6131 už prieš susilaiko patvirtintas. 6130 už prieš susilaiko patvirtintas. 6133 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6132 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6134 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6100 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 6150 už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 6101. Už prieš susilaiko patvirtinta. ir balsavimas baigtas. Dėl biudžeto Aš kaip pranešėjas Jums dėkoju. Dabar toliau kitas klausimas, kitas darbo tarkės punktas. Raudonojo dumblo nelaimės pamokos. We start immediately with electronic vote. Iš karto elektroninis balsavimas, pirmiausia dėl klausimo komisijai. Pradedame balsuoti. Atiduodi. Vote is closed. Baigime balsuoti. Priimta. Balsuosime dėl klausimo pateikiamo tarybai. Balsuokime. Visi balsavote. Pritarta. Taigi baigėme balsavimo procedūrą. O dabar kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. Tai yra diskusijos apie tas pamokas, kurias išmokome po to, kai įvyko katastrofa susijusi su raudonuoju dumblu Vengrijoje. Mes kviečiame visus kolegas, kurie skuba išeiti iš salės, padaryti tai kuo sparčiau. Ir suteikti mums galimybę pratesti mūsų posėdį. yra mm, daug ketinančių kalbėti. Aš pirmiausia suteikčiau žodį Javor, kadangi jo e, frakcija buvo pirmoji, kuri pateikė šitą klausimą žodžiu, o po to suteiksiu kitų politinių frakcijų atstovams. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu vengriškai. Norėčiau padėkoti komiteto nariams, kurie e, praėjus penkeriems metams po katastrofos kolonta Vengrijoje, kurie sutiko įtraukti šitą klausimą į darbo tvarkę. Tai buvo viena iš didžiausių Vengrijoje gamtos stichijų, kurios metu žuvo dešimtys žmonių. Taigi mes turime pasimokyti iš šios gamtos stichijos, kadangi šita problema liečia ne tik tai Europą. Visos ES institucijos turėtų atkreipti dėmesį į panašias gamtos katastrofas. Reikia padaryti tinkamas išvadas, kad jos padėtų ateityje renkti teisėkuros pasiūlymus šiais ir susijusiais klausimais. Kodėl mes grįžtame prie šio klausimo dabar ir kodėl labai svarbu prisiminti tai, kas atsitiko prieš penkerius metus Vengrijoje. Žinoma, galima teikti, kad buvo imtasi labai pažangių e, priemonių Vengrijoje, bet to priimti ir ES teisės aktai, tačiau kita vertus reikėtų pripažinti, kad po šios e, katastrofos vis dėlto ekspertų diskusijų metu buvo iškelta įvairių klausimų, į kuriuos iki šiol nerandam atsakymo. Norėčiau paminėti tris tokius klausimus, į kuriuos atsakant nebuvo pasiekta pažangos. Pažangos, kurią prieš penkerius metus mes laikėme būtina. Per penkerius metus tiesiog nepakako laiko Europos institucijoms priimti teisėkuros aktus, kurių kaip tuomet buvo suprasta, labai reikia. Taigi, kokių katastrofų nelaimių reikėtų dar sulaukti, kad būtų priimti teisės aktai. Pirmoji išvada, kurią mes galėtume padaryti šiandien, tai faktas arba konstatavimas, kad civilinė sauga Vengrijoje buvo nepajėgi tiesiog parodė, kad nesugeba pasipriešinti tokiai gamtos stichijai. Buvo parengtas atitinkamas dokumentas, tačiau naujoji naujos sudėties komisija šito dokumento nepriėmė domen, jisai pasimetė koridoriuose ir būtent dėl tos priežasties reikia pakelti šitą klausimą į europinį lygį, būtent klausimą dėl to, kaip e, kontrolės priemonės, stebėsinos priemonės turėtų būti taikomos, turint omenyje panašių gamtos katastrofų pavojų. Taigi šitas dokumentas turėtų būti kartu su komisija ir vis dėlto rengiamas. Dar viena pamoka, kurios e, išmokome po šios e, katastrofos. Tisa upėje 2010 metais taip pat mus pamokė, kad atitinkamos įstaigos nesugebėjo prisijimti finansinės atsakomybės ir neįnešti į ištą, išdą numatytų lėšų. Tai buvo reikalavima pagal Vengrijos biudžetą, tačiau tas, ta atsakomybė už žalą padarytą gamtai vis dėlto nebuvo įgyvendinta. Mes turime pasiekti, kad tos įmonės, kurios atsakingos arba dėl kurių veiklos atsitiko tokios gamtos nelaimės, turėtų uh, pasirašyti tinkamas sutartis dėl galimo žalos kompensavimo, kad nereikėtų už padarytą žalą mokėti mokesčių mokėtojams. Ir svarbu, kad nukentėjusieji asmenys gyventojai gautų kompensacijas. Kolonta būtent mm, pasirodė, kad nukentėjai gyventojai negavo tų kompensacinių lėšų, kurios, jiems, kurios joms buvo numatytos yra sukurtas atitinkamas technologinis metodas, kuris turėtų būti taikomas visoje Europos Sąjungoje, tačiau praktika parodė, kad to metodo nepakanka. Reikia e, konkrečių paskatų, kad būtų taikomos pačios moderniausios technologijos. Todėl labai svarbu grįžti prie praktinio geriausių technologijų pritaikymo. Pramonė iš tikrųjų turėtų um, padėti pritaikyti turimas geriausias technologijas, kad būtų galima išvengti tokių katastrofų kaip raudonojo purvo nuošliaužų stichija kolonta. Tai nėra tik Vengrijos problema, nėra tik kai kurių ES valstybių problema, todėl atsakomybės turėtų imtis visa ES. Dar kartą norėčiau padėkoti komiteto nariams, kurie sutiko įtraukti šitą klausimą į mūsų darbo tvarkę ir sutiko pateikti klausimą žodžiu komisijai. Pateikdami šitą klausimą mes dar kartą iškelsime šitą klausimą ES lygmenių ir tikimės išsamaus atsakymo iš komisijos. Then, uh, I... Koju. Dabar žodis kitiems bendrautoriams, kurie irgi pasirašė po šią rezoliuciją. Ir dabar žodis, žodis ponui Altenijai. Obenį. Ačiū, pirmininkė, jūs turėjote galimybę susipažinti su Vengrijos patirtimi ir išgirsti vengrų kalbą, tai aš tęsiu dabar pasakymą vengriškai. Ir pasinaudosiu tą progą, nes ne visuomet turime tokių galimybių parlamente. És nagyon szépen köszönöm képviselőtársamnak, alelnúnak. Pirmiausia, Aš norėčiau padėkoti kolegoms. Pirmiausia, kolega Javor už tai, kad jis ėmėsi iniciatyvos pateikti šitą medžiagą. Manyčiau, kad mes aptarėme labai svarbę problemą ir ją tikrai reikėtų nagrinėti kuo aukščiausių lygmenių. Aš nemanau, kad dėl šios temos iškėlimo vėl pikti žvilgsniai bus nukreipti į Vengriją, tačiau manyčiau, kad ši tema yra visai kitokio pobūdžio, ji yra europinės svarbos ir žinoma, reikia mm, nurodyti trūkumus, kurie mm, buvo padaryti, pastebėti ir pačioje Vengrijoje, tačiau vis dėlto šita problema raudonojo molio arba purvo tema ir kolonta yra tai tie dalykai, kurie asocijuojasi su dešimtimis žuvusių žmonių, taip pat nukentėjusių, sužeistų žmonių. Vengrijos tarnybos nebuvo pasirengusios veikti ir todėl reikėtų pakalbėti apie šitą temą, pripažįstant, kad visuomenė pasirodė labai vieninga Žinoma, e, tas, kas e, e, yra šios katastrofos priežastis, turėtų mokėti. Tokiu principu reikėtų vadovautis, tačiau vis dėlto valstybė turėjo perimti kompensacinius moka, mokėjimus, kadangi firma taip pat subankrutavo. Taigi toks mm, požiūris yra netoleruotinas. kad mm, pažeidėjas moka, reikėtų laikytis tokio požiūrio arba principo ir toliau. Tačiau kita vertus nei Vengrijos, nei Europos įmonės neturi tiek lėšų, kad galėtų sumokėti kompensacijas už padėtą žalą, todėl ne tik Vengrijoje, bet ir visoje ES iš valstybės biudžeto reikės numatyti lėšų tokiems kompensaciniams mokėjimams. Atsakingas komisaras taip pat kalbėjo apie tai ir Janoš, kuris buvo parlamentaras anuo metu, atkreipė dėmesį į tai, kad tiesiog nėra lėšų. Tok, tokioms kompensacijoms išmokėti. Būtent šioje srityje reikėtų ieškoti sprendimo. Ir mūsų diskusijoje apie tai, ko gero, ir reikėtų kalbėti. Be to, kitas, kita pamoka, kurią vertėjo išmokti, yra iš tai kokia. Mes turime kalbėti apie kalnakasybos atlikas. Tai yra aspektas, kurio mes neturėtume pamiršti. Svarbu, kad nedirbtumėme to paties darbo du kartus, kad nereikėtų paraleliai e, e, aptarinėti panašias temas. Taigi reikia vengti dubliavimuose Jaro, Jarov paminėjo, kad pirmiausia reikėtų spręsti draudimo klausimus, taip pat reikėtų spręsti mm, rezervo kūrimo klausimą. Aš manyčiau, kad mes ateityje turėsime grįžti prie šių klausimų, kadangi tai yra aktualu ne tik tai Vengrijai, bet ir visoms kitoms valstybėms narėms. Mums ne, nepakanka tik tai mokytojų, bet reikėtų ir mokinių. Dėkuoju socialdemokratų frakcijos vardu Tibor Sanijai. Ačiū, ponė pirmininkė. parengiamasis etapas buvo gan intensyvus ir veiksmingas prieš vasaros atostogas. Svarstant šį klausimą norėčiau padėkoti visiems už indėlį. Mes, socialdemokratai, džiaugiamės e, žodinio klausimo turiniu ir taip pat esame patenkinti ir siūlomų rezoliucijos tekstu. Jo ketinimai, akivaizdu, kad yra bendras supratimas, kad reikia žingti žingsnius aplinkosaugos srityje, ypatingai kalbant apie kasybos pramonę. Čia reikia imtis kažkokių tai bendresnių dalykų ir sutinkame, kad e, bus paraginta komisija imtis žingsnių, kad visapusiškai būtų įgyvendinti ES teisės aktai, tokie kaip susijęs su tikrinimais, tam, kad pasimokytumėme iš to raudonojo šlamo, dumblo nelaimės ir kad būtų surasto, surastos finansavimo priemonės, kad e, būtų galima sumažinti žalą ir kompensuoti už ją. Taigi, jeigu sutarsime dėl tų platesnių vertinimų, vis tiek reikia neįsivelti į politinius e, dokumento, į politinius aspektus šiame dokumente ir nebūtų prasminga kažko girti girti kurios, nei, kurios tai konkrečios vyriausybės šiame dokumente, nes tai nėra politinės sėkmės dokumentas, jeigu tai iš vis buvo sėkminga kampanija, tiesiog tai yra galimybė padaryti daugiau ir pateikti konkrečius pasiūlymus aplink, aplinkos ir žmonių labui. Aplinkosauginiai pasiūlymai, kurie buvo minėti anksčiau ir aš galėčiau ir toliau kalbėti apie finansinio skaidrumo reikšmę, kalbant apie žalos atlyginimo fondus ir taip pat e, stiprinant pilietinę visuomenę. E, tokiais atvejais, ponė pirmininkė, tas darbas dar nėra atliktas, taigi aš norėčiau pakviesti visus, visus jūs e, prisidėti prie to darbo, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas šioje srityje. Dėkoju. Ačiū. EKR frakcijos atstovo nematau. Nežinau, kaip yra su GUE frakcija. Taip. Pone Konečna. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu Marija Kroinen vardu, kuri dėja negalėjo dalyvauti šiandien posėdėje. Pirmiausia, norėtumėme išreikšti užuojautą nukentėjusių šeimoms įvykus šiai baisiai, šią baisę, išvykus šiai baisiai katastrofai prieš penkeris metus Vengrijoje. Deja, tai buvo didelė nelaimė, tačiau kalnakasybos situacijos Europoje rado, rodo, kad kalnakasybos pramonės atliekos turi būti geriau tvarkomos, kur kas geriau, nes yra trūkumų įgyvendinant atitinkamus ES teisės aktus, taip pat yra galimybių e, tobulinti dabartinius įstatymus, kad geriau būtų apsaugota žmogaus sveikata ir aplinka. Mes taip pat norėtumėme, kad labiau būtų kontroliuojama situacija, tikrinami dabar veikiantys ir uždaryti kalnakasybos e, uždėtas kongresyvos vietos. Taip pat e, reikalavome, kad geriau būtų užtikrinta žmogaus sveikata ir aplinka, ir e, pagerinant dabartinius teisės aktus. Mes taip pat reikalaujame, kad geriau būtų įgyvendinti teisės aktai, kurie dabar galioja, nepamirštant ir socialinės atsakomybės, kurią turi prisimti įmonės, kurios gauna pelną iš kalnakasybos veiklos. Taigi dėkoju už da, darbą ir tikiuosi tolesnės veiklos. Ačiū. Pier Nikolai Pedičinį. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką, ką tik pasakė draugas Javoras. Jis sakė, kad reikia pasimokyti iš šios patirties ir mes nemažai panašios patirties jau turime, nes Anksčiau, pažiūrėjau, Europos Sąjunga iš vis tas raudonas išlamas net nebuvo laikomas pavojinga medžiaga. Ir matome, kad e, tikrinimų sistema yra labai neveiksminga, bet bandykime konstruktyviai dirbti ir pagalvokime, kaip būtų galima užkirsti kelią tokiems nelaimingams atsitikimams, panašaus pobūdžio nelaimėms. Taigi, ko galėtumėme pasimokyti? Pirmiausia, reikia daug dėmesio skirti tam, ką mums sako piliečiai, nes daug piliečių akcentuoja tokias aplinkosauginės problemas, tokias ir, ir kitokias. O Europos parlamento nariai bando parlamente perduoti tą piliečių žinę komisijai, tačiau niekas nevyksta. Ir aš asmeniškai, pavyzdžiui, galėčiau pasakyti, taip pat kalbėdamas ir savo frakcijos kolegų vardu, kad mes akcentavome, jog panašių problemų yra ir kitur, kurios 25 kartus rimtesnės nei raudonojo šlamo atvejais Italijoje. Ir aš kalbu apie tai, kas galėtų atsitikti Italijos pietuose Sicilijoje. Šimtai žmonių miršta kasmet dėl to, kad susiduria su nežmoniška tarša, įvairiausia tarša, tačiau niekas nėra daroma. Ir mes panašu, kad visiškai bejėgiai esame ir turime pripažinti, kad ES nieko nedaro. Mes rodome, kur yra trūkumai, bet niekas dėl to nėra daroma. Ir piliečiai turi už tai sumokėti, kai jie susiduria su teršalais. Mūsų piliečiai nėra tinkamai apsaugoti ir be kita ko dar turi už tai sumokėti, kai Europa tuo tarpu visiškai nesugeba uh, prisidėti finansiškai prie valymo operacijų ir panašiai, visada piliečiai už tai galiausiai moka. Ir dar kartą jie sumoka tuo met, kai yra pažeidimo procedūra taikoma iš ES institucijų pusės. Taigi tai yra absurdiška. Ir galiausiai mes turime užkirsti kelią tokioms situacijoms. Turi būti užtikrinamos garantijos, kad teršėjas moka principas būtų taikomas. Kaip tą būtų galima padaryti? Pirmiausia, reikia pasižiūrėti ir užtikrinti, kad leidimai būtų užduodami tik tuomet, kai yra veikla finansiškai apdrausta. Ir čia reikalingos visiškai aiškios tinkamo finansavimo garantijos. To tikrai pasigendame nuolatos ir turiu pasakyti, kad daugelio šalių leidimai yra išduodami tokiai veiklai, labai keistomis sistemomis ir leidimai išduodami toms įmonėms, kurios net neturi finansinio svorio, finansų pakankamai, kad galėtų susitvarkyti su panašia situacija ir galiausiai kenčia piliečiai. Ačiū toliau, panas Balco. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt bizottság, engedjék meg, hogy... Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai norėčiau išsakyti keletą asmeninių pastabų. Kai šita katastrofa įvyko, posėdžiavo Vengrijos parlamentas ir frakcijų nariai iš karto nuvyko į regioną, kad matytų, kas vyksta toje konkrečioje katastrofos vietoje. Aš norėčiau prisiminti to animatinio aplinkosaugos komiteto pirmininko žodžius. Gaila, kad praėjus penkeriems metams tenka kreiptis į komisiją, ją raginti, drąsinti, priimti tam tikrus teisės aktus arba imtis kokių nors priemonių. Mes skeptiškai vertiname šitą E, procedūrą. Tas aplinkosaugos komitetas Vengrijoje buvo vienintelis komitetas, kuriam buvo um, tiesiog primesta atsakomybė, tačiau apskritai teisingumo srityje nieko net buvo nuveikta, tiesiog teismai, pirmos instancijos teismai netliko savo darbo Ir iki šiol dar yra tokių baseinų, uvių baseinų, kurie gali būti panašių katastrofų priežastimi. Iš tikrųjų yra kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo to agresyvaus lygas sukeliančio purvo arba dumblo, tiesiog yra sakoma, kad reikėtų nusiplauti kūną rankas, jeigu jis patektų ant jų. Tačiau iš esmės nesprendžiamas klausimas e, dėl kompensacijų. Kita vertus, kompensacijos turi būti mokamos iš valstybės biudžeto. Dar vienas dalykas reikėtų kaltinti ne tų spragų, kurios yra e, vis dėlto mūsų įstatymuose. Vis dėlto tas e, grėsmingas kapitalizmas naujųjų laikotarpių atvedė prie to, kad įmonių vadybininkai elgėsi agresyviai ir nekreipė dėmesio į gamtos stichijas. Būtent reikėtų šitą faktą turėti omenyje, tiesiog įmonių vadybininkus, vadovybę reikėtų priversti imtis atsakomybės. Ačiū, toliau. Pane Dornaro, ačiū, pane pirminkė. Ši katastrofa turi dvi dimensijas, kurias reikia atkreipti dėmesį. Pirmiausia, tai yra katastrofos, pramonės e, katastrofos pavadis dėl techninių trūkumų, dėl to plutonių dumblo išsileimo Jeigu norime taisyti esamus reglamentus, reikia tai daryti pabrėžiant saugumo aspektus. Rezervaruose ir struktūros, kur, e, kur, kurie, kurie naudojami laikyti medžiagas, turi atitikti griežtesnius standartus ir reikia vykdyti tam tikrus protokolus. Be to, reikia atkreipti į antrą dimensiją. Teritorijų valdymas ir vietiniai iššūkiai. Europos komisija negali būti atsakinga už visas problemas ir taisyti kiekvieną vietos e, e, klaidą. Reikia parengti įvairios e, rekomendacijas, kurios turėtų būti gyvenimas vietoje dėl urbanistikos taisyklių ir taip toliau. Sąjunga neturėtų kištis į vietos reikalus, tačiau turėtų informuoti piliečius ir vietos atstovus. Ir galiausiai reikia atkreipti dėmesį į tam tikrų e, pramonės instaliacijų būklę valstybės narėse. Jų e, transformavimas, modernizavimas yra labai svarbus, o tai kainuoja daug. Todėl reikia tikslingai finansuoti per garantijų fondus ir e, per Europos investicijų fondus, kad tos instaliacijos būtų modernizuotos ir kad būtų raginamos vietos E, e, būtų informuojamas vietos e, bendruomenės dėl pramoninių pavojų. Ačiū toliau, ponas Vazi. Pone Vazi, ačiū, pone pirmininkė. Ačiū už šį klausimą, už jo iškelimą, nes pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į pramonės įrenginius. Reikia pasimokyti, aišku, iš šių dalykų Ir visi čia minėjote, kokia yra e, įmonių socialinė aplinkosauginė e, atsakomybė, e, inspektavimo svarba, leidimų išdavimo svarba. Nes kai įmonė žlunga, kasgi tada mokės? Dažnai tai turi daryti mokesčių mokėtojai ir reikia turėti tam tikras garantijas, draudimą tam tikrą Tačiau yra problema, koks būtų procesas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra e, gamykla, kuri dirba su boksitais, aliuminiu. Ir e, proceso metu yra tam tikros atliekos. Pavyzdžiui, Vengrijoje šios atliekos išsiliejo Aišku, pasitaiko ir kitų toksinių medžiagų, e, radioaktyvių atliekų ir taip toliau. Ką darome Prancūzijoje? Sukūrėme e, saugojimo saugyklas e, kažkur tai už 55 km ar kažkur tai kitur, pajūryje ar parke. Reikia taikyti tam tikras finansinės paskatas kad būtų galima dėkti žiedinę ekonominę ekonomiką. Nes jeigu mes e, tinkamai kontroliuosime tų atliekų panaudojimą, tai gerai, tačiau jeigu jas išmesime į viduržėmę jūrą, tai aišku bus didžiulis didžiulė žala e, ekosistemai, kenkiama žuvų ištekliams, e, sanitarinėms sistemoms ir taip toliau. Taigi, pats procesas, jeigu negalime sukurti proceso, kuris atitiktų gyvenimo reikalavimus, sveikatos reikalavimus, kitaip reikia padėti tuomet e, įmonėms e, rasti sprendimą, kaip e, su tomis atliekomis susitvarkyti. O Mr. Nagy. Ačiū, toliau panas Nagy. Yeah, thank you. Akkor, ha megengedik, akkor én is visszatérnék talán végére magyarul. Aš taip pat kalbėsiu vengriškai, nors aš atstovauju Slovakijai. Pastaruoju metu Man teko vadovauti Slovakijos aplinkosaugos ministerijai. Ministru buvau ir tuo metu, kai įvyko katastrofa Vengrijoje. Vengrija ir mūsų kaiminė valstybė. Ir šita katastrofa taip pat turėjo poveikio visuomenės nuomoniai ir veiksmams Slovakijoje. Buvo taip pat pradėta diskusija apie upių taršą ir kylančius pavojus. Taigi aš pritariu šitam siūlymui pateikti klausimą žodžiu, kadangi manau, kad reikėtų imtis prevencinių priemonių siekiant užkirsti kelią tokioms gamtos katastrofoms. Iš tikrųjų, tai nėra viena valstybė liečiantis klausimas. Šitų katastrofų pasiekmės yra pražuting, pražutingos ir viena įmonė niekada nesugebės e, padengti tų kompensacinių kaštų. Kai kolonta įvyko šita katastrofa, Slovakijoje mes pateikėme pasiūlymą Višegrado susitikimo metu ministrų taryboje mes tiesiog pasiūlėme įsteigti sistemą, kuri leistų Europos lygių sukurti fondą, iš kurio būtų padengiamos tos žalos atlyginimo išlaidos. Iš tikrųjų reikėtų parodyti solidarumą, taip kaip daroma Junktinėse Amerikos valstijose. Pavyzdžiui, ten yra sukurtas e, atitinkamas fondas, finansinė sistema, veiksminga sistema, kuri suteikia galimybę mokėti e, kompensacijas nukentėjusiems nuo įvairių gamtos stichijų ir taip pat e, utilizuoti žalingas e, nuošlaužų e, medžiagas. O ES tokios sistemos nėra. Žinoma, negalime tikėtis, kad senosios valstybės narės finansuotų naujasias valstybės narės, tačiau, kaip ten bebūtų, jeigu toksai fondas būtų įsteigtas, tai būtų pasiekta Junktinių Amerikos valstybių pavyzdžių ir būtų veiksmingai dirbama. Žinoma, principas, kas e, padarė žalą, tas turi už ją e, atsakyti, turi būti ir toliau taikomas, tačiau šalia to reikalinga sistema, e, e, kuri padėtų toliau veikti kalnakasybos pramoniai ir kitoms pramonės šakoms. Mes turėtume grįžti prie prieš penkerius metus įvykusios ministrų tarybos ir prie to pasiūlymo, kuris buvo pateiktas ministrų tarybai. O dabar išklausykime komisijos atstovo nuomonės. To the representative of the commission. Thank you, Chairman. Komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti parlamentui už parodytą susidomėjimą aplinkosaugos klausimais apskritai ir už tai, kad leido komisijai papasakoti apie tai, ko pasimokėme po tos nelaimės, kurį vyko prieš penkerius metus. Aišku, komisija parlamentui pateiks visą informaciją, kokią tik turėsime, apie nelaimę, aplinkybės, kokiu veiksmu buvo imtasi visų susijusių vyriausybių, taip pat komisija atkreips ypatingą dėmesį į vertinimą, kur irgi, kuris irgi akcentuojamas rezoliucijos projekte, kai rezoliucija galiausiai bus patvirtinta parlamente ir taip pat bandys įvertinti galimybę teikti tolesnę informaciją ypač kalbant apie tos pasiūlymus, kuriuos pateikė parlamentas. Bet kuriuo atveju komisijos pozicija yra iški parlamentui, buvo pateikta daug klausimų raštų ir komisija išsakė savo poziciją ir jeigu ji bus tinkamai gyvendinta, dabartinis teisinės pagrindas bus pakankamas, kad būtų užkirstas kelias tokioms nelaimėms arba minimali, minimaliai sumažintos, sumažinti padariniai. Įgyvenimas visais atvejais yra valstybių narių atsakomybėje. Dėl to atkreipiame dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais komisija galėtų pasvarstyti teisinių priemonių tobulinimo galimybę, dauguma, dauguma parlamento narių apie tai kalbėjo, bet prieš tai, prieš patikiant bet kokį pasiūlymą ar naują priemonę, norime įvertinti, ar dabartinis teisinis pagrindas yra pirmiausia tinkamai gyvendinamas ir tada ar laikomas yra ten numatytų sąlygų. Taigi, pirmininkė, ačiū dar kartą. Komisija laukia galutinio siūlomos rezoliucijos teksto. Ačiū. Dėkoju. Prieš baigiant e, svarstyti šį darbo atvarkės klausimą, norėčiau priminti darbo atvarkę pakeitimo pateikimo terminas. Šiandien 6 val. vakaro. Balsuosime Envi komitete rugsėjo 22 dieną, plenarnėme posėdėje balsuosime per pirmąją spalio sesiją. Dabar galime pereiti prie kito klausimo mūsų darbo atvarkėje. Ir tai yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisija, taryba, pirmininkančio valstybė, taryba pirmininkančio valstybė dėl vairavimo realiomis sąlygomis išmetamų taršalų kiekio tikrinimo. Ir iškart pradėsiu nuo suteikdama žodį komisijai, kuri mums pateiks e, komisijos nuomonę. Dėl e, vairavimo realiomis sąlygomis išmetamų teršalų kiekio tikrinimo procedūros. E, Siskovska, komisijos vardu, prašau. Ačiū. Pirmininkė, labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti dabartinę padėtį dėl darbo šio paketo klausimų. Aš e, demonstruosiu ekrane tai, ką, apie ką kalbėsiu. Pamatysite, kokios čia yra problemos. Na ir pirmiausia, kokia yra situacija, ką šiuo metu aptarnėjame komisijoje. Pirmiausia, reikėtų e, prisiminti problemą ir nusviesti, nušviesti tą problemą, dėl kurios šis paketas yra siūlomas, kaip mes norime šią problemą spręsti ir po to papasakosime, ką ketiname artimiausioje ateityje daryti. Priežastis, dėl ko kalbame apie šią problemą, tai yra susijęs su oro kokybė ir e, tam tikrų ribų viršėjimus valstybės narėse, ypač miestų e, zonose. Pagrindinė priežastis, dėl ko tai yra susijęs su e, dizeliniais automobiliais. Galiu informuoti Jūs, kad komisija yra nustačiusi, kad tai viršėjamos ribos dešimtie valstybių narių. Ten jau pradėjome e, tyrimus tyriant problemos rimtumą, todėl mes turime dirbti toliau ir baigti šį darbą, kaip galime, sistemą dėl RDS. Kaip žinote, yra reguliavimo, reguliavimo reguliacinės ribos, kurios egzistuoja seniai, esame pasiekę pažangos reguliavimo prasme, tačiau noriu Jums priminti, kad rugsėjo pirmą dieną įsigaliojo Euro 6 e, ribos visiems registruotiems automobiliams ir reglamentavimo prasme tai yra pasiekta, tačiau yra tam tikrų skirtumų tarp reguliavimo teorijos ir to, kas yra realiame gyvenime. Ir tai yra problemos esmė, kurio, ką ir reikia spręsti. Spraga tarp realaus vairavimo emisijų ir bandymų metu tų išmatuojamų yra susijęs su azoto oksidais daugiausia. Dėl kitų teršalų e, dirbsime, e, kalbėsime vėliau, tačiau dabar kalbėsime apie azoto oksidus. Tikriausiai žinome, žinote, kad yra įkurta e, darbo grupė dar 2011 metais, kuri turėjo skurti bandymų procedūrą, kuri turėjo išmatuoti realių laikų išmetamus teršalus. Darbas pasistumėjo į priekį nemažai ir todėl E, realų laikų išmetamų teršalų koncepcija ir atsirado. Tai nėra, aišku, nauja e, e, procedūra, nes jau Euro 5 ir 6 prieimimo procedūros metu buvo kalbama apie tai, tai čia nieko naujo nėra. Yra du elementai, kurie svarbus visam paketui. Pirmiausia, kaip išmatuoti išmetalus realių laiku, realiame gyvenime ir numatyta tam tikra matavimo procedūra, kuomet matuojama, matuojami teršalai išmetami iš automobilių judančių realių laiku ir taip galime tai išmatuoti. Antras e, etapas yra numatyti ribas, kurių negalėtų viršyti automobiliai. Tai yra antroji klausimo dalis. kaip mes įsivaizduojame tų, tą darbą vykstant toliau, jo rezultatų įsigaliojimą. Pirmiausia, nuo 16 metų mes norėtume pradėti stebėti ir bandyti automobilius pagal pirmąjį tą paketą patvirtintą valstybės narėse šių metų gegužės mėnesį, o vėliau norėtume, norėtume nustatyti ribas. Taigi šiandien ir esame tokioje situacijoje. Šiuo metu su valstybėmis narėmis diskutuojame apie tai, kokios turėtų būti ribos, kurių negalėtume viršyti. Ir taip pat aptarinėjame taip pat papildomas privalomas sąlygas, tai yra vairavimo modelių apribojimas. Numatyti du posėdžiai per atėjančias kelias savaitės, tai yra spalio ir rugsėjo mėnesiais. Ir tikimės, kad per tuos posėdžius mums pavyks aptarti ir galbūt sutarti dėl tų atitikties veiksnių, kalbant apie šios, šias ribas. Tai yra antrasis žingsnis, tai yra ta paketo dalis, e, kuri numato keturias priemonės, kaip matė pirmame puslapyje. Trečiasis RDI elementas e, būtų vykdomas kitų metų pradžioje, antrąjį ketvirtį galbūt. Ir jis susijęs su, su kietųjų dalelių e, skaičiais, ribomis ir pagaliau kalbant apie paskutinį RDI komponentą, jis turėtų būti patvirtintas 16 metų pabaigoje. Paskut, tai būtų paskutinis reglamentas e, dėl atitikties bandymų. Toks yra grafikas, tokia yra situacija šiandien. Ir mes norime, kad antrasis paketas būtų patvirtintas iki metų pabaigos. Kaip mes įsivaizduojame jo taikymą? Pirmiausia, dėl ribų, tai jos yra numatytos teisės aktuose, čia diskusijos nėra, tačiau mes galvojame apie tarpinių ribų nustatymą, kas leistų pakoreguoti automobilių parką, kad būtų vykdomi Euro 5, Euro 6 standartai. Ir tai reikštų turbūt tų ribų numatymą per du žingsnius. Tačiau jie būtų numatyti viename akte, viename reglamente. Na ir aišku, mes viena vertus manome, kad reikia būti, būtinai vykdyti reglamentų reikalavimus, tačiau tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į tą naštą, kuri e, atiteks automobilių gamintojams. Todėl mes norime subalansuoti šios du elementus. Turiu pabrėžti, kad esame įsitikinę, jog iki metų pabaigos mums pavyks pasiekti sustarimą su valstybėmis narėmis dėl to, kokie parametrai turėtų būti numatyti. Taigi tiek tokia įžanga būtų ir aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus vėliau. Ačiū. Thank you very much. And now I... Ačiū. Ačiū. Dabar žodis Filip Owen, klimato generalinio direktorato padalinio vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Aš kaip ir kolegė Džona iš augimo generalinio direktorato turiu kelias skaidrės parengęs, kad geriau pristačiau kontekstą. Pirmiausia, reikia nepamiršti, kokia dabartinė yra situacija. Vertinant CO2 kiekius, kalbant apie lengvos automobilius ir sunkvežimius, yra tikrinimo procedūra, kuri jau yra pasenusi iš 80-mečio, o dabar tikslas yra nustatyti kitą procesą ir e, realiau tada būtų galima nustatyti CO2 išmetalų kiekį ir kūro suvartojimą. Kai 2014 metais Teisėkuros institucijos nusprendė, kad reikia peržiūrėti automobilių ir CO2 reglamentus, buvo reikalaujama, kad e, procedūra tokia tikrin, naujo tikrimo procedūra būtų pasiūlyta kuo galima greičiau Ir į tai atsižvelgdami kartu su kolegomis iš augimo generalinio direktorato mes dabar žiūrime, kaip ta procedūra bus taikoma ir naujų automobilių, naujų transporto priemonių e, atveju nuo 17 metų, visų keliaivių e, automobilių e, atveju praėjus metams. Ir šio komiteto nariai, kurie rengė CO2 ir automobilių reglamentą, puikiai prisimena, kad tai yra tik vienas iššūkis, nes CO2 tikslai iki 15 metų ir 20, 7, 21 metų automobiliams yra susijęs su atitinkamu testavimo ciklu, o čia mes šio proceso viduryje kitą testavimo ciklą siūlome. Mes suprantame, kad jeigu tikinamas automobilis pagal WLTP, tada emisijų dydis bus, kiekis bus didesnis nei kitos procedūros atveju ir dabar kyla klausimas, kaip susitvarkyti su iškilusią situaciją su esamais teisės aktais. Patvirtinus peržiūrėtus reglamentus praeitais metais, vienoje konstatuojamoje dalyje buvo suformuluota idėja dėl griežtumo ir komisijos buvo paprašyta pasirūpinti, kad proceso metu, kad e, komparatyvinis griežtumas, atitinkamas griežtumas būtų taikomas e, transporto priemonių tikrinimo procedūroje. Ir dar vienas kreipimasis buvo numatytas tekste, kad būtų atlikta koreliavimo studija prieš įvedant e, naujus testavimo ciklus. Ir būtent tą mes ir darėme pastaruosius 18 mėnesių, dviejus metus. Ir ta koreliacinė studija parodė, kad tas koreliavimas iš ties labai sudėtingas procesas, techninė prasme. Ir daug buvo investuota į tai, ne tik iš komisijos pusės bendrųjų mokslinio tyrimų centro, bet turiu pasakyti, kad labai mums padėjo ir pramonės įmonės, ir valstybės narės iš techninės apžiūros tarnybų, taip pat nevyriausybinės organizacijos, kurios rūpinosi, kad viskas būtų daroma tinkamai. Taigi koreliacinė studija dabar vykdoma ir mes pradėsime taikyti NSD tikslus, tačiau dabar jau LPT matmenys turės būti įtraukti į kitus, kitų skaičių, svaresnius skaičius, e, remiantis tam tikromis similiacijomis, kurios pasirodė Liepos mėnesį, dabar e, jau pasiekė jos gaudinę stadiją, tikimės, kad į metų pabaigos bus užbaigtas tas procesas. Taigi mums pavyko susitvarkyti su tuo procesu, iš vienos tikrinimo procedūros perėti prie kitos, išsaugant e, dabartinius e, e, teršalų tikslus. Ir tos dėlionės dar vienas elementas yra įgyvendinimas. Akivaizdu, kad reikia kartu su kolegomis iš augimo generalinio direktorato dirbti nes e, tipo tvirtinimo teisės aktai, be jokios abejonės, numatė WLPT. Ir e, dėl to mūsų tarnybos turi atitinkamai dirbti kartu. Tačiau iš Klin e, generalinio direktorato pusės pirmiausia bus įgyvenimo reglamentas, kur numatoma metodika. Ir čia, aišku, valstybės narės ir klimato kaitos komitetai turės dėl to balsuoti. Ir jau kai bus patvirtintas įgyvenimo aktas, tuomet komisija galės jį taikyti per deleguotosius aktus. Ir tai bus kaip prieda šalia CO2 ir automobilių reglamentų. Ir tada bus, aišku, pritaikyta ir atitinkama tikrinimo procedūra. Taigi aš nesakau, kad tas darbas yra lengvas, Tikrai procesas yra sudėtingas ir aš labai džiaugiuosi ir dėkingas esu už paramą iš įvairių kolegų, ypatingai Graus generalinio direktorato. Ir aš esu pasirengęs e, atsakyti į turimus klausimus. Dėkuoju, pirmininkė. Thank you very much. Dėkuoju. Kristof Hansen. Luksemburgo nuotės atstovybės mm, atstovas ir ministrų tarybos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, labadiena visiems. Aš pasinaudosiu šią galimybę ir pripasakosiu jums, kaip vyksta darbas aplinkosaugos darbo grupėje taryboje, svarstant pasiūlymą dėl reglamento dėl e, išmetalų mažinimo keliuose. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad negaliu šiandien kalbėti tarybos vardu, kalbėsiu tik tai pirmininkančios valstybės vardu. Tarybos darbo grupėje diskusijos dėl pasiūlymo e, prasidėjo, kai buvo pasiūlytas tekstas pirmininkaujant Italijai, po to darbas buvo tęsiamas pirmininkaujant Latvijai. Ir dabar toliau mes aptarnėjame e, pono Des e, pranešimo projektą, kuris yra taip pat svarstamas Imko ir Tram komitetuose. Delegacijos atsižvelgė į Europos parlamento pasiūlymus dėl pavarų rodiklių ir taip pat kūro suvartojimo tam tikrų rodmenų. Tačiau panašu, kad darbo grupė nėra labai palankiai nusiteikusi dėl ribinių verčių nustatymo deleguotose aktuose ir mes laukiame, suprantame, kad ir Europos parlamentas yra linkęs pritarti įprasniai teisėkros procedūrai. Kai kurios delegacijos norėtų gauti daugiau paaiškinimų iš komisijos dėl galimo poveikio, kalbant apie realias pasaulinės vairavimo realiomis sąlygomis emisijas, kalbant apie reglamento pasiūlymą. Ir taip pat tas darbas, kuris e, vyksta techniuose valstybių narių komitetuose, irgi turi būti plačiau e, paplatintas. Taigi mes manome, kad tik to, po to susitikimo, po to posėdžio aš galėsiu, galėtumėme pateikti jums daugiau informacijos ir aš vis tiek norėčiau patikinti, kad pirmininkantis Luksemburgas nekantriai laukia aplinkosaugos komitete įvyksančio balsavimo rugsėjo 23 dieną, kai bus balsuojama dėl pono des pranešimo. Ir tada mes jau galėsime e, žinoti tiksliau, kokiu pagrindu bus teisiamos e, dėrybos Europos parlamento. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju. Daug komiteto narių prašo žodžio. Karl Heinz Florenz pirmiausia. norėčiau komisijos atstovams pirmiausia padėkoti. Aš domiuosi šią temą jau keletą metų, žinau, kad ji yra pakankamai sudėtinga. Reikėtų suvokti, kad yra ir tam tikrų suinteresuotų asmenų, kurie institucijų, kurios norėtų kuo palankesnių sąlygų automobilių pramoniai. E, Luksemburgą kaip e, pirmininkaujančią valstybę vertinu labai gerai, aš supratau puikiai, kad jūs atstovaujate Luksemburgo pozicijai, tačiau jūs čia mūsų komitete turite kalbėti tarybos vardu ir būtent taryboje iškyla problemų, kurias kelia automobilius gaminančios valstybės 8 tūkstančiai mašinų naujai įregistruojama mano valstybėje kasdieną. Todėl mes tos, e, tas e, e, apskaitos ir taršos įvertinimo sistemas turime daryti kuo grįžtesnės, o nešvelninti jų. Kadangi aš esu ir socialiai atsakingas politikas, tačiau pakalbėti ir apie kaštus kai mes kalbėjome apie CO2 tam iš taršalų tam tikrą ribą, tai buvo gazinama, kad negalėsime įpirkti naujų automobilių. Tačiau vis dėlto per dviejus, trejus metus buvo sutaupyta labai daug degalų ir tie papildomi kaštai atsipirko labai greitai. Taigi komisija neturėtų leistis būti spaudžiama į kampą, kadangi šimtai lobistų ją atakuoja iš visų pusių, mes turėtume ir toliau nuosekliai žengti į priekį, neturėtume siekti sužlugdyti automobilių pramonės, tačiau nieko nežlugo. Jinai yra stipri kaip niekad anksčiau. Taigi nereikėtų laužyti bereikalo iečių. tarybos e, pirmininkas teisingai pastebėjo, kad prieš deleguotus teisės aktus labai dažnai pasisakoma, jie nepatinka valstybėms narėms, tačiau vis dėlto buvo tokių atvejų, kai mes pareikalaujavome deleguoto teisės akto ir taryba bei komisija turėjo pakeisti savo nuomonę. Aš labai mėgstu važinėti automobiliu, tačiau tokiu, kuris yra labai taupus. Dėkuoju. Goethe, aš taip pat kalbėsiu apie taupim, taupumą, kuris yra reiškiamas tik tai popieriumi, popieriuje. Apskritai niekur nėra daugiau melagystės ir neteisingos informacijos negu toje, kuri yra pateikiama apie testavimo rezultatus. Visada mes kovojame, laužome jėtis ir dabar mes taip pat turėtume labai tyčiai stebėti, kaip atliekamas testas. Vietos valdžios institucijos neturi jokios galimybės e, e, kištis į didelių miestų uh, veiklą siekiant pagerinti oro kokybę. Taigi, testavimo ciklas turėtų būti kuo logiškesnis, kuo e, konkretesnis ir kad inžinieriai būtų patys tinkamiausi, kurie atlieka tuos testus. Mes žinome, kokiu imamasi fintų, kai yra atsakinėjami vedrodėliai, nuimama tam tikra įranga ir taip toliau. Ir siekiama uh, E, įrodyti, kad mašinos, automobiliai naudoja daug mažiau degalų negu iš tikrųjų. Taigi mes puikiai suprantame, kad deleguotų teisės aktų turinį mes įvertinsime labai atidžiai ir jeigu bus siūlomi dalykai, kurie neprintini parlamentui, tai mes tikrai nuspausime E, e, stabdžio pedalą. Taigi mes turime labai jautriai žiūrėti tuos klausimus ir stebėti situaciją. Kitas mane dominantis dalykas nesusijęs su Euro 5, Euro 6, tai yra elektromobiliai. Švedijoje arba Šiaurės Vokietijoje, kur yra gaminama uh, E, vėjo jėgainių e, energija yra visiškai kiti dalykai negu, pavyzdžiui, Lenkijoje, kur elektros energija yra gaminama labai taršiais būdais. Miestams, savivaldos institucijoms reikėtų įduoti instrumentus į rankas, kad būtų laikomasi to testavimo ciklo, kuris yra uh, nurodytas dokumentuose, o kad nebūtų tiesiog laikomasi tik tai 35 gramų e, popierinio tikslo, norint, kad teršalai arba kitas įdarbtelės turėtų daugiau 35 gramus, reikia važiuoti iš tikrųjų labai apdairiai ir taupiai. Thank you. Um, thank you for the presentations. Uh, my interest Ačiū, ačiū už pasisakymus. Mano susidomėjimas yra ir bendras, ir konkretus, kadangi aš, aš pranešė NC e direktyvos klausimų. Ir šis klausimas nuo pat pradžių yra labai svarbus. Aš pamenu, kad e, iš pradžių per neformalų komisijos pristatymą iš oro kokybės skyriaus buvo pateikta vaizdinių dėl atitikties grįžtant e, dar iki euro 4, euro 5 standartų, dabar kalbėjome po to apie euro 6, netgi iki euro 4 standartų buvo aiškiai suprantama, kad yra didžiulė spraga tarp realių rezultatų ir tų rezultatų, kurie buvo tiesiog tvirtinami per testavimo procedūras, kurios egzistavo ir egzistuoja iki šiol. Ir ko aš negalėjau suprasti, kaipgi daugiau kaip dešimtmetį e, susitaikėme su tokia situacija, kadangi tai vis tiek netitiko realios situacijos ir jos nesprendėme. Aš suprantu, aš nenoriu dabar čia kieno ko nors kaltinti, nes niekur nenueisime taip darydami, tačiau aš suprantu, kad daugiau dėmesio įmama skirti e, CO2 išmetimui, mažiau teršalams, dabar reikia šią situaciją taisyti, nes daugelis problemų, eh, su kurios susidūriau, kalbant apie NAC e visai direktyvą, buvo būtent su to susiję. Savivaldybės Europoje, ne tik Londonas, mano sostinė, turi įvairiausių ambicingų planų, siekdamas užtikrinti, kad visuomenės sveikata gerėtų. Tačiau jos negali to daryti, nes net gali būti įstikinusios, kad tai yra. Negali pačios spręsti, kokius automobilius leisti į kokias zonas, nes jos neturi sprendžimo balso dėl atitikties Euro 5 ar Euro 6. Tačiau mes visi tai puikiai mes suprantame. Klausimas yra, kad ši situacija tęsiasi per ilgai, kaip eiti toliau tiekį. Ir aš norėčiau, kad būtų užtikrinta, kad per NEC direktyvą, kur nenumatytos ribos, mm, nenumatytos ribos, kurios būtų per daug siekiančios ir mums reikia žinėti, žinoti, koks būtų tolesnis grafikas. Šiuo metu galvojame apie 2019 metus, kol pradėsime reikalauti visiškos atitikties, turint galvoje tos siūlomus veiksnius. Manau, kad to nepakanka. Signalas iš šios diskusijos šiame komitete, čia aišku tik tai diskusija dar, būtų toks, kad turime paprašyti komisijos, kad atitikties lygmenių būtų atmesti aukštesnieji atitikties veiksniai, kurių ko reikalauja pramonė. Jie apie tai jau žinojo seniai. Aš žinau, kad jie gali pasiekti tų reikalavimų, tiesiog juos reikia pastumėti, jos, kad jų būtų pasiekta greičiau. Neturėtume per ilgai, e, turėtume greičiau tos veiksnius patvirtinti, per, galbūt per pusantrų metų. Aš žinau, kad komisija dirba šią kryptimį, nes daug kontaktavai, kon, kon, kon, kon, kon, kontaktavau su ją, bet tiesiog turėtume pramonę pastumėti šiek tiek E, stipriau. Ponas Grabrandi, ačiū, pane pirminkė, noriu padėkoti komisijai už pradinius pareiškimus. Pirmiausia, pradėsime nuo to fakto, kad mes buvome kvailinti, kvailinami piliečiai, 500 milijonų piliečių buvo dešimtmečius kvailinami dėl tų automobilių bandymų, tai yra faktas. Jeigu kvailinamės visi taip ilgai, dabar reikėtų jausti pareigą, kaip galim greičiau šią situaciją ištaisyti ir grįžti prie realių laik, realiomis sąlygomis vykdomų bandymų. Žiūrint į grafikus, galima įsivaizduoti, kad atrodo nieko nereikia daryti, nes viskas yra jau parengta, dabar jau viską, visą parką pakeis greitai jau elektriniai automobiliai. Manau, kad mūsų siekiai turi būti ambicingesni. Nekartosiu to, ką sakė kolegos, nes visiškai su jais sutinku. Turiu du konkrečius klausimus komisijai. Pirmiausia, kodėl augimo direktoratas yra atsakingas už šį klausimą? Aš tikrai nesuprantu. Pažvelgus į jūsų direktorato interneto svetainę, tai pirmasis lozungas yra dirbame augimui. Tai puiku, tačiau Šis klausimas yra susijęs ne su augimu, o, augimu, o su tinkamų sąlygų sukūrimui, kad būtų galima vykdyti realius testus, realius bandymus. Aš nesuprantu, kodėl ne e, aplinkos direktoratas čia yra atsakingas, kad būtų pereita prie tokių realių bandymų, kaip galima greičiau. Galbūt komisija gali paaiškinti tą darbo pasidalėjimą jos viduje. Antras klausimas yra susijęs su azoto oksidų išmetimu ir dizeliniais automobiliais. Esu informuotas, kad įvairių organizacijų tyrimai e, rodo, kad Euro 6 e, standartą atitinkantis automobiliai pažeidžia tos ribas 6-9 kartus. Ar jūsų tikslas yra užtikrinti, kad šis spraga būtų sumažinta iki nulio, ar ne? Nes, man atrodo, tai yra vienintelis teisingas tikslas. Tai yra tas tie realiai bandymai leistų tą spragą panaikinti ir kaip galima uh, užbaigti, panaikinti tos uh, e, niekam tikusius bandymus. Ačiū. Thank you and now, Basil Kaut. Ačiū dar Buzz Eichhout. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijai. Už tai, kad paaiškino, kokia yra situacija dėl procedūros ir ko galime tikėtis, ką reikia dar aptarti, bet aš manau, kad jau iš dabartinių pasisakymų akivaizdu, kad parlamentui tai yra labai svarbus procesas ir mes labai kritiškai jį vertiname ir tai, ką sakė kolegos, ir iš CDU ypatingai, man labai malonu tai girdėti, nes mes gal tokia ypatinga valstybė esame, kur, kuri ypatingai domisi šiuo klausimu. Ir čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Taip didelė esame valstybė, Matijas, ir tu jos net kalba, supranti, taigi esmė, mes tikrai labai kritiškai vertiname situaciją ir akivaizdu, kad mes esame nelinkę pritarti nevykusiam dėrybų rezultatui. Panašu, kad taip gali ir atsitikti. Ir šiek tiek šokiruoja tai, kad automobilių pramonė kas kart galybę metų bando sumažinti standartus, kai mes tuo tarpu puikiai žinome, kaip mes kovojome, kol priemėme dabartinius įstatymus ir standartus. Ir tuo pat metu mes žinojome jau daugybę metų, kaip sakė Julie Gerling, kokie, kaip nevykusiai buvo testuojami tie automobiliai, dabar juos bandoma keisti ir automobilių pramonė, aišku, reikalauja, kad būtų numatytas laikas įgyvendinimui, nes jiems sudėtinga tą padaryti. Na kągi, tie įstatymai jau taip seniai pasenę ir tas testavimas jau egzistavo tiek daug laiko, taigi mes neturime jiems suteikti begalės laiko įgyvendinimui, numatant bendrus atitikties lygius. Turiu kelis klausimus dėl e, NOX dėl azoto oksido. Žinau, kad yra e, diskusijos dėl atitikties veiksnių. Tačiau paaiškinkite man, kaip kitaip aš galėčiau vertinti tą atitikties veiksnį, jeigu tai nėra tikslo sumažinimas, tikslo, dėl kurio susitarė įstatymus primančios institucijos e, NOX. Tikslas labai iškus - 80. Ir tas buvo padaryta 14 metų rugsėjo mėnesį. Tačiau jeigu dabar rengiami atitikties veiksniai, jūs leidžiate dar aukštesnius emisijų lygius. Tai reiškia susilpninamas jau dabar veikiantis teisės aktas. Taigi tokiu būdu aš manau, kad yra labai manipuliuojama procesu. Jeigu jūs kalbate apie atitikties veiksnius, aš įsivaizduoju, kad jūs norite, kad tie veiksniai būtų ko galima trumpesni ir kad tie atitikties veiksniai reikštų vieną dalyką, būtų neviršėjamos tos ribos, dėl kurių susitarėme ir kad tas būtų padaryta kuo galima greičiau. Taigi, turiu klausimą komisijai, apie kokius atitikties veiksnius dabar jūs mastote ir kada tai bus sustabdyta. Žinau, kad 2,75 veiksnys, apie tai kalba automobilių pramonės atstovai, tai yra tris kartus daugiau nei mes susitarėme ir kad jie nori išplėsti tą procesą ilgam laikui. Taigi aš norėčiau išgirsti komisijos atstovų štai ko. Uh, Norėčiau tikėtis, kad tie veiksniai bus taikomi labai trumpam laikui, kad galiausiai pasiektumėme vieną, rodiklį vieną per ketverius metus ir kad tas atitikties rodiklis neviršys pusantro, kaip sakė Girling. Taigi aš tikiuosi, kad tokia kryptimi žengs komisija ir kad tai bus įgyvendinta kuo galima greičiau. Ir dar vienas klausimas. Jūs pirmiausia pasakėte, kad jau dabartinėje azoto oksido lygiai yra viršėjami ir dabar atveju susijusi su dešimt valstybių, kur atitieks veiksniai yra dabar leidžiami didesni, tai reiškia, kad NOX vertės bus dar labiau viršijamos. Jau dabar sakote, kad yra problemų su dešimt valstybių dėl NOX ribos viršimo. Taigi pasakykit, kiek dar daugiau atsiras tokių valstybių, jeigu atitikties veiksniai bus numatyti didesni. Taigi tai yra dar viena priežastis, kuo galima greičiau bandyti siekti vieno, e, skaičių vieną. Tiek apie dizelį būtų ir NOX, dabar CO2. Atitinkamas griežtumas. Taip, aš suprantu, nuo vieno testo perinama prie kito testo ir tas griežtumas, relatyvus griežtumas yra reikalingas, koreliacinės studijos yra būtinos, Taip, tiek aš dar suprantu. Bet po to klausimas štai koks. Kokius veiksnius jūs įtraukėte į koreliacinę studiją? Nes tas tinkamas veiksnys, kad kuo sena sistema skiriasi nuo, nauja sistema skiriasi nuo naujos sistemos, nuo senos sistemos ir jūs sakote, kad reikia pereiti prie naujos testavimo, testavimo sistemos, taigi normalu, kad reikalingas šioks toks lankstumas atliekant koreliacinės studijas, o, Ir ar yra to, nėra tokių atvejų, kai jūs tiesiog kopijuojate netinkamus dalykus? Jūs dabar bandote patobulinti testavimo sistemą, bet per tas koreliacinės studijas jūs įtraukite tas pačias nesąmonės į naująją e, testavimo sistemą per savo koreliacinės studijas. Taigi, aš nenoriu kad išorinis e, e, akumuliatorius užkrovimas, tas veiksnys būtų įtrauktas ir panašiai. Tai yra visiškai netinkami, netinkami dalykai, kurie egzistavo ankstesnėje testavimo sistemoje. Tai kodėl dabar jūs įtraukėte tai į tas koreliacinės studijas ir dabar silpnate naują testavimo sistemą? Aš norėčiau, kad jūs tų veiksnių atsisakytumėte ir pasirinktumėte, kuo galima, greitesnį gyvenimo laikotarpį. Taip pat labai svarbu, kad nuo 25 metų, kai nauji išmetalų standartai bus taikomi automobiliams, kad iš vis koreliacinis darbas būtų baigtas. Ir tas griež... sąlyginis griežtumas, tas principas būtų panaikintas, nes mes viską užvilkinsime dar į ilgesnę ateitį, nes 25 metais, kai kalbėsime apie naujas vertes, turi būti griežtai taikomi tik naujo testavimo rezultatai. Taip pat reikia nepamiršti, kad kalbant apie tuos superkreditus yra vis dar naudojamos senos testavimo sistemos naudojami rezultatai. Kai yra sprendžiama, kuriam automobiliui gali būti taikomas superkreditas, vis dar kažkodėl yra, yra pasitelkiami seno testavimo rezultatai. Aš tikiuosi, kad jūs galėsite čia pateikti man aiškesnį atsakymą, nes jeigu ne, kaip suprantate, parlamentas labai kritiškai vertins jūsų darbą. Ačiū. Dėkuoju, ponia Dornano. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijai už paaiškinimus. Naujoji, pro, naujoji, naujaja procedūra bus aiškesnės vertės, vertės nustatomos ir bus užtikrinama daugiau skaidrumo. Ir aš tai sveikintinu. Sveikinu, tačiau vis tiek norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką. Automobilių pramonės prisitaikymas e, prie naujos sistemos yra susijusios su įvairiomis studijomis ir uh, panašus dalykai taip pat ir vartotojų asociacijos e, mano, kad yra manipuliuojama testais. Taigi aš turiu du klausimus. Komisija atliko tam tikrus tikrinimus, dėl to yra laikomasi 200 metų verčių. Taip pat ar komisija atsižvelgė į amerikiečių automobilių gamintojų taikoma, taikomas vertes, ypatingai vykstant dėryboms dėl TTIP. Ir taip pat, ar bus apsaugoti Europos automobilių gamintojai šios sutarties ėmosi. Dėkoju. Thank you very much. Miss Evi. Sì, grazie. Evi. Eh, Dėkoju. Aš pritariu žaliųjų frakcijos atstovams, pritariu jų minims, mintims. Norėčiau priminti štai ką, ko nereikėtų niekad pamiršti. Reikėtų prisiminti miestų teritorijose išmetamų teršalų kiekį, mastą. Dėl šių teršalų susidurime su daugybė susirgymų, netgi mirčių. Reikėtų įvertinti transporto tankumą, intensyvumą ir todėl reikėtų labai gerai pasverti tolesnius žingsnius, kai galvojame apie tolesnės priemonės. Teorinės e, taisyklės, kurios yra skirtos apsaugoti uh, visuomenės sveikatą turėtų būti sukonkretintos, peržiūrėtos. Be to komisija turėtų atlikti tą tyrimąjį darbą, tiesiog turėtų stebėti, ar nustatytų normų yra apskritai lank, laikomasi automobilių pramonė atrodo negali pasiekti tų tikslų, kuriuos mes suformulavome. Todėl reikėtų dar kartą grįžti prie naujų CO2 matavimo, CO2 tešulų matavimo priemonių ir mechanizmų. Be to, automobilių pramonės atstovai prašo įdėkti tam tikras lankstumo priemonės, tuo labiau, kad buvo suformuluoti nauji tikslai, nauji kriterijai ir reikėtų atsilaikyti automobilių pramonės spaudimui, kuri norėtų, kad tie kriterijai būtų švelninami. Be to nereikėtų taikyti procedūros, kurios metu įstatymų leidėjai nesikonsultuotų su parlamentu. Mes neturėtume nusišalinti arba būti nušalinti nuo šių procedūrų. Aš manyčiau, mes peržiūrint teisės aktus turėtume aktyviai dalyvauti darybose, kol kas to nėra, o frakcijos vardu norėčiau paprašyti komisijos užtikrinti, kad VLTP kontekste iki 20 metų būtų numatyti labai griežtus tikslai ir kad nebūtų numatyta jokio lankstumo, bet to, žinoma, reikėtų laikytis ir atitikties faktorių nuo 2019 metų reikėtų vykdyti matavimus realiu laiku, tai yra vairavimo realiomis sąlygomis proceso metu. Norėčiau padėkoti uh, už pasisakymus, taip pat norėčiau padėkoti komisijos tarybos atstovams. Aš norėčiau pateikti konkrečių klausimų. Pirmiausia, dėl tos takoskiros, kuri susidaro tarp tikrojo taršalų išmetimo kiekio ir to kiekio, kuris yra nurodomas testavimo metu. Šitas tos žirklės uh, išaugo pastaruoju metu 40 procentų. Komisija galbūt patvirtins, kad tas skaičius yra teisingas. DVLTP ir e, lankstumo bazė mm, citavo e, atitinkamą dokumentą. Iš tikrųjų, tai buvo labai svarbi pastaba, tačiau norėčiau komisijos, kad jie paaiškintų, koks lankstumas yra numatytas, kadangi jis turės poveikio sušvelninant teisėkūros aktos numatytus taršalų mažinimo tikslus. Dėl NOX ir NO2 yra patys lemtingiausi faktoriai, kurie sukelia labai daug susirgymų ir mirčių. Mes puikiai turime suprasti, kad reikalingas toksai ateities faktorius, jį reikia atsižvelgti, tačiau kaip Görling klausė, reikėtų dar kartą paklausti komisijos, kokį ateities faktorių komisijas ketina pasiūlyti pusantro ar kitokį faktorių ir labai svarbu, kad teisėkos aktuose numatyti tikslai nebūtų švelninami. Bet to IRD e testai turėtų būti užbaigti ir komisija turėtų patikinti, kad į juos būtų įtraukta ir kietųjų dalelių emisijų e, e, dalis. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir tarybos atstovams už įžanginės mintis. Aš taip pat norėčiau kartu su kitais kolegomis pabrėžti, kad parlamentas, kad šio komiteto nariai nenorėtų sušvelninti dabartinių sąlygų. Ir ta mintis turėtų būti suprantama ir tarybai, ir komisijai, kadangi mes kalbame apie poveikį mūsų piliečių sveikatai. Mes negalime sušveltinti standartų ir mes turime suvokti, kad e, e, tuo gali būti keliamas pavojus mūsų gyventojų sveikatai. Aš iš tikrųjų norėčiau, kad būtų atsakytas, pateiktas atsakymas apie tai, kas, ką ketina komisija pasiūlyti. Jeigu tą ateities faktorių komisija pasiūlys, tai ji turėtų mums pasakyti, koks tas faktorius turėtų būti ir kokiais etapais bus jisai įdėgiamas. Jeigu mes kalbame apie tokį ateities faktorių, kuris sušvelnins ankstesnį pasiūlymą, tai mes tam nepritarsime. Ar komisija pasiūlys vieną atikties faktorių ir kaip tai, kaip tada bus e, pasiektas 2 procentų viršymo tikslas. Iš tikrųjų, šitas tikslas yra geras, tačiau jis nukreipia mus nuo pavienio tikslo. Kaip komisija patikins, kad mes nepateksime į situaciją, kai testai bus griežti, tačiau atliekami pagal labai žemus teršalų tikslus. Taigi, kaip komisija galvoja atlikti RDE testų reformą ir ar ji įtrauks ir kitus teršalus CO2 ir kietasias daleles. Ayala Sandar. Sí, gracias, presidente. Sí, yo, eh... Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie to, ką sakė kolega Matijas Griotė. Tačiau, kaip aiškino komisijos atstovas, jis kalbėjo apie koordinavimą ir dabar ne vieną kartą jau esame analizavę emisijų situaciją, vis tiek matome, kad e, situacija nėra gera, reikia dirbti realiame pasaulyje. Taigi ar galiu paklausti komisijos, ar galite būti užtikrinti emisijų, dėl emisijų ciklai, ciklų ir kiekių. Popierioje galime rašyti įvairias svajonės, tačiau mūsų saisto tikrovė Taigi, ar kom, turime kokį nors grafiką? Ar galėsime pasiekti ambicingų tikslų? Nes e, akivaizdu, kad e, piliečiai reikalauja vis daugiau, turime pasiekti kažko, kas juos patenkintų, reikia mažiau užtikrinti mažesnę taršą, automobilių, tačiau automobiliai turi būti taip pat ir įperkami. Transportas, aišku, yra labai svarbus, taigi mums reikia sustarimų. Turime įvairiausių palyginimų, tyrimų vykdomų universitetuose, akademinėme pasaulyje, tačiau svarbiausia – yra tai, kad aš sutinku, jog yra pasiekta tam tikra pažanga. Pažangos bus daugiau, jeigu visi važinėsime dviračiais, aišku. Galbūt e, skurdesni žmonės dviračiais ir bus patenkinti, jeigu joms jos išdalinsime. Tačiau reikia galvoti plačiau, aišku Aišku, kad svarbus yra ir ekonominiai veiksniai, turime stengtis padaryti viską, ką galime. Ir šiam komitetui taip pat reikia suvokti visus poreikius. Aš sveikinu Jūs, nu, dirbus tai, ką nudirbote. Tie matavimai vykdomi laboratorijose nėra realaus pasaulio atspindys, todėl prašom užtikrinti, kad būtų pasiektas platus sustarimas dėl jūsų pasiūlymo. Reikia konkrečių sprendimų, kurie būtų priimtini Aš manau, kad tai iš vis principo stebuklas, tačiau aš tikiuosi to stebuklo. Reikia tikrai realiai galvoti apie šias problemas. Na, o dabar paskutinis pasisakymas. Pirmininkė daug kas e, sutarė, ką reikia padaryti tikimės, kad komisija atsižvelgs į tą bendrą e, mūsų sutarimą. Neseniai buvau užstrigęs transportą kamštyje ir važiavau už autobusą, už, kur, ant kurio buvo prašyta Euro 5. E, ir iš, ten buvo nupaišyta, kad iš išmetimo vamžio iškrenta žalias lapas. Aš džiaugiausi matydamas tą paveiksliuką. Tačiau aišku, kad vartotojų pasitikėjimas yra labai svarbus, nes žmonės anksčiau tikėjo, kad esami standartai yra saugus. Džiulį e, minėjo, kad Londonai yra mažų emisijų zona. Ir tai įrodė, kad poveikis sveikatai yra iš tikrųjų e, juntamas, nes, nes mes manėme, kad e, iš tikrųjų dizeliniai automobiliai netitinka tų standartų, kuriuos tikėjomės, kad jie atitiks. Taigi vartotojų pasitikėjimo prasme turime situaciją taisyti, o tai reiškia, kad nereikia siekti mažiausio vardiklio, o ambicingiausio pasiūlymo. Nes e, vieną galimybę turėsime tik tai šią situaciją ištaisyti. Labai ačiū. dabar galimybę komisijai atsakyti. Buvo užduota daug klausimų. Prašom. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už komentarus ir klausimus. Pamadysiu e, apjungti kai kurios klausimus, nes dauguma jų buvo susijęs su atitikties veiksniais. Ir po to per, perduosiu žodį kolegai Filipui, atsakyti e, tų bandymų testus e, e, klausimus. Pirmiausia, kompetencijų klausimas. Kodėl e, augimo generalinis direktoratas yra atsakingas šį projektą? Tikiuosi, kad jūs nebejojate mano kolegų ir mūsų departamento kompetenciją siekiant gerų sprendimų. Tikiuosi, kad nenuvils jūsų mūsų pasiūlyti sprendimai. Kodėl augimo direktoratas. Kalbame apie tipų tvirtinimo teisės aktus. Būtent dėl to, nes kalbame apie tipų tvirtinimo e, teisės aktus ir įvedimą naujų bandymų į tos teisės aktus. Ir mes iš tikrųjų artimai dirbame su kolegomis iš aplinkos direktorato, jie sėdi čia šalia taip pat ir mes jie mums sutoleruoja ir atsakymus į jūsų klausimus. Manau, kad mes dirbame pakankamai kartu, kad pasiektume bendrų tikslų. O koks yra tikslas? Aiškiai pasakysiu, visiška atitiktis e, euro šešių emisijų liboms. E, Būtent to ir siekiame savo darbu. Buvo komentuojama tai, ką komisija pasiūlys, kokias e, konkrečias vertės atitikties veiksniams. E, Gautinis atitikties veiksnys yra, aišku, vienetas. Kaip sakiau, antrasis paketas tų realių bandymų bus e, per du etapus pasiūlytas ir ta riba bus antrojo žingsnio pabaiga. E, su valstybės narėmis e, diskutuojame apie tarpinį atitikties veiksnį. Šiandien negaliu pas, Jums pasakyti, koks jis bus. Mes, aišku, reikalavome kuo mažesnio to veiksnio, tačiau tai yra labai sudėtingas procesas. Reikia atsižvelgti į tuos balsus, kurios girdime iš valstybių narių pusės, iš trečių šalių, iš pramonės atstovų ir reikia pasiekti teisingą kompromisą. Klausimas buvo užduotas, ar, ar yra pavojus viršyti tuos ribas, kurios numatytos teisės aktuose. Aš manau, kad klausimas šis susijęs su matavimo metodais ir procedūromis. Kalbėdami apie ribus, tai turime galvoje euro šešių ribas, galbūt plus dar statistinės ribas, e, statistinės paklaidas priklausomai nuo atskirų bandymų. Mes nekalbame apie ribas, tačiau apie tikrovę. Mes tikrai ketiname įtakoti bendro sprendimo reglamento prieimimo dėl minėti buvo įvairūs bandymai, tačiau e, e, e, realiai normų viršėjimas kartais yra iki penkių kartų, palyginti su tuo, kas turėtų egzistuoti. Aišku, mes atsižvelgiame į studijas, į tyrimus ir tai yra mūsų darbo pagrindas klausimas dėl pažeidimų. Situacija kelia nerimą, tačiau komisija yra pasirengusi, pasiryžusi normalizuoti tą situaciją. Negaliu pasakyti, kiek dar bus pažeidimo apie ateinančius mėnesius, tačiau tai yra, yra viena iš priežasčių, dėl ko mes rengėme tą RDE paketą. Vienas klausimas buvo užduotas dėl na, tą grafiką, dar kartą pabrėšiu. Mes norime pateikti pasiūlymą iki metų pabaigos, kad jis būtų taikomas per du etapus. Maždaug 2020 metais e, atitikties e, veiksnys turėtų būti toks, kaip numatyta teisės aktuose. Taigi, manau, kad šie klausimai buvo susijęs su RDE Jeigu kam nors praleidau, prašom man pasakyti dabar žodis Filipui. Um, thanks, Joanna. Thank you. Ačiū, Joanna. Dėkuoju visiems už įvairius klausimus. Turiu pasakyti, kad dauguma kolegų sakė, kad negalima sumažinti tikslų. Tai mane padrasina, nes mes laikomės tokios pačios filosofijos. CO2 tikslai nustatyti automobiliams dar 12 metais iki 21 metų dėl Lengviai sunkvežimiai yra irgi ten atitinkamas laikotarpis numatytas, taigi dabar teisėkros institucijos praeitų metų valandžio mėnesį dėl to apsisprendė. Tačiau reikia nepamiršti, kad tie tikslai buvo nustatyti NEDC tikrinimo ciklo metu. Ir tai visi gamintojai turi omenyje, kai jie kūrė automobilius, kad jie atitiktų numatytus tikslus. Taigi, 2017-2018 metais, kai bus keičiamas testavimo ciklas, tuomet turime nepamiršti, kokio, kokias sąlygos taikysime per tą proceso pakeitimą. Ir čia būtent ta savoka relativus griežtumas ir uh, suvaidina savo vaidmenį. Jeigu turi automobilį arba lengvai sunkvežimį, kuris buvo sukurtas, ten tokios technologijos, kurios atitinka ankstesnio testavimo ciklo tikslus, negali keisti to automobilio ir pasakyti, kad tas pats štai automobilis prisitaikys prie naujo testavimo ciklo reikalavimų, nes tai na, neįmanoma. Dėl to, vertinant tą situaciją, mes ir turėjome primti labai sunkių sprendimų dėl akumuliatorius pakrovimo lyg, verčių, tai buvo minėta taip pat padangų slėgis ir temperatūros rodikliai. Visi tie aspektai buvo sukurti prieš daug metų pagal ankstesnę testavimo sistemą ir mes negalime staiga pakeisti viską ir pasakyti, kad tos sąlygos jau nebėra taikomos, nes tokiu būdu dėl to ir taikome tą relatyvaus griežtumo savoką. Ir per koreliacinę studiją ir turėjome į tai atsižvelgti, turėjome pasiekti konsensusą su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybėmis narimis, pramonės įmonėmis dėl to, kaip taikyti tą principą. Ir dabar yra sutariama, kad tai, kaip tie klausimai veikia pagal da... ankstesnę sistemą, turi būti pritaikomi koreliacinėje studijoje. Dėl to čia ir atsiranda tas relativaus griežtumo principas. E, tas pats pasakytina ir apie tai, kaip mes atliekame testus dėl superkreditų. E, tie automobiliai buvo sukonstruoti pagal ankstesnę testavimo sistemą, taigi mes dabar negalime visiškai kitokio skaičiaus išrasti, nes tai pažeistų relatyvaus griežtumo e, principą. Ir vėlgi tas 50 gramų rodiklis bus naudojamas ir e, Dabar tai nėra komisijos pasiūlymas, tiesiog tai yra ekspertų darbo rezultatas prieš dar priimant politinį sprendimą. Taip pat labai aktualūs klausimai buvo dėl to, kada bus užbaigtas koreliavimas ir buvo minėtas 25 metų skaičius, 25 metai buvo minėti, mes tikimės, kad bus tai padaryti anksčiau, nenorime, kad tai tęstųsi nuolatos, bandysime užbaigti tai, kuo galima greičiau. Ir jeigu dar bus tikslų po 20 metų nustatyta, tuomet, aišku, jau jie bus pagristi naujesnio testavimo ciklo rodikliais. Dar vienas klausimas buvo dėl to, kad realus testa, yra atotrukis tarp realaus testavimo realių verčių ir kad buvo atitinkama ataskaita paskelbta. Taip yra e, netitikties tarp testavimo rodmenų ir realaus pasaulio rodmenų. Ir tai buvo atskleista ir minėtoje studijoje. Ir vienas būdų, kaip būtų galima tą atotrukį sumažinti, tai būtent įvesti naują testavimo sistemą, tuomet suvartojimo rodmenys būtų tikslesnė, aišku, būtų išvedamas vidurkis ir tai nebus absoliučiai tai, kiek išmetama, tarkim, jums važiuojant e, automobiliu namo. Bet tai vis tiek bus realesni skaičiai. Dėkuoju. Thank you very much. Dėkuoju. Ar tarybos atstovas norėtų ką nors pridurti? Ačiū, ponė pirmininkė, man nebuvo užduotas konkretus klausimas, bet aš tik tai norėčiau priminti e, ypatingai po pono Florenco atsisakymo, kad dėl testavimo sistemos nėra deramasi taryboje. Oro kokybė, aišku, yra, pirmininkaujančio Luxemburgo vienas prioritetų ir reglamentas dėl emisijų mažinimo e, keliuose irgi į, į, patenka į oro kokybės dokumentų paketą, taigi kol kas tikrai taryboje nėra tiesiogiai deramasi dėl šio teisės akto. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Baigiame aptarinėti šį darbos pavės klausimą. Dėkuoju tarybos ir komisijos atstovams už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Kiti darbos varkės klausimai, nenumatyta nieko. Norėčiau priminti, kad kitas posėdis vyks rugsėjo 15 dieną čia Bruselėje. Dėkoju visiems ir linkiu gero apetito.